Jums pranešti apie parlamentaro Miloslavo Ransdorfo mirtį. Jis mirė sausio 22 dieną, sulaukęs 62 metų. Jis buvo parlamento narys nuo 2003 metų, buvo GUE frakcijos narys, dalyvavo įvairių komitetų, tam tarp ir pramonės, tyrimų ir energetikos komiteto bei Euronesto parlamentinės asamblėjos veikloje, taip pat buvo delegacijos ES ir Ukrainos delegacijos narys. Jis buvo be kita ko publicistas, parengęs daug veikalų apie Karlą Marksą, apie reformacijos istoriją ir apie Amerikos politinės kultūros istoriją. Taip pat dabar visų paprašysiu pagerbti kolegos mirtį tylos minutę. Jums plats.